friends, we'll start the meeting. Uh, it's 10 past 9. I had hoped that there would be. Sveiki, po 9.10 tai turime dabar jau pradėti darbą. Ir manau, kad tie, kurie e, esate čia, užduosite e, labai e, rimtus, protingus klausimus vice, komisijos vicepirmininkui po to, kai jis tars įžanginį žodį. Kaip žinote, tai yra dalis struktūrinio dialogo. Pas mus e, e, yra dabar vicepirmininkas, pas mus čia buvo e, vicepirmininkas Dombrovskis ir komisaras Tyson, komisar Tyson ir dabar mes turime komisaras Katainen su mumis. E, sveiki, ponės ir ponai. Džiaugiuosi pakviestas į šitą komiteto posėdį. E, man bus malonu išgirsti ne tik jūsų klausimus, bet ir jūsų atsakymus įvairiomis temomis. Aš e, norėčiau tarti keletą žodžių apie Baltosios knygos procesą. Paprastai, kai lankausi e, valstybėse narėse, aš suinteresuotiems asmenėms ir vyriausybėms sakau, kad e, labai svarbu e, suprasti, jog kadangi Junktinė karalystė išeina iš ES, niekas neatsitiko. Mes turėsime dirbti su 27 valstybėmis narėmis ir tai bus kas kita. Jūs žinote, kad kitą rudenį mes e, būsime vidury proceso, kai pasistumėsi prieki daugelis politikos sričių. E, Europos pinigų sąjunga, e, ekonomikos ir pinigų sąjunga, socialinė dimensija ir kitos sritis. Ir mes tikimės, kad valstybės narės ir politinės frakcijos čia pateiks labai daug uh, E, pasiūlymų. Tai yra dino, dinaminis procesas. E, tai e, suteikia mums daug energijos. Prieš keletą mėnesių mes patyrėme daugybę krizių. Visos, visa ES, tai yra institucijos ir žmonės, kurie dirba Europos ateities dėliai, vis labiau kalbėjo apie krizės suvaldymą, apie tai, kaip reikia sutaupyti kiek įmanoma daugiau ir kai kurie netgi galvojo, kad galbūt tai yra integracijos pabaigos pradžia. Tačiau atrodo, kad e, taip nėra ir netgi e, išorės reiškiniai įtakoja dabartinę situaciją. Man asmeniškai atrodo, kad išorės reiškiniai mums mūsų vienyje. Toks pasaulis, koks yra dabar, reikalauja, kad e, mes atsakingai priimtume sprendimus, kurie tikėtų daugia nacionalizmu, kurie e, tikėtų socialinę ekonomiką ir taisyklėmis paremta prekyba, kurie nori atstovauti ir vertybėms, ne tik interesams. Pasaulyje turi būti kažkokia politinė gale, kurią gali pasitikėti. Ir iš tiesų, aš e, keliavau už Europos ribų ir mačiau, kad daugelis pasaulio šalių ir Azijos valstybės ir e, Persijos įlankos regionų e, valstybės ir Pietų Amerikos atrodo turi bendrus ryšius su mumis, nes jiems jie taip pat žiūri į mūsų e, pasiūlytus e, sprendimo metodus. Taip, yra tam tikrų e, nesutarimų dėl turinio. Mūsų nuomonė skiriasi. dėl to, kad mes atstovaujame skirtingiams politiniams flangams, tačiau mes visi vienodai žiūrime į ateitį. Ir Mes turime dabar e, atsikratyti mąstymo krizės terminais, turime žiūrėti į priekį, į ateitį, tad turime žinoti, ko mes norime iš tos ateities. Mes turime paskatinti savo piliečius papasakoti, ko mes tikimės iš jų nebūtinai mes turime jiems pasakoti, kuo skiriasi įvairios ES institucijos. Kartais tai būna, būna nelengva, tačiau mes turime paraginti ir piliečius, ir nacionalinius parlamentus e, kalbėti apie tai, ko jie tikisi iš Europos ateityje. Daugiau saugumo ar socialinio teisingumo ar ko. Taigi, e, gerai žinote, kad mes esame paskelbę baltąją knygą, keletą apmąstymų dokumentų. Ir ypač norėčiau pabrėžti nu, globalizacijos pažabojimo dokumentą, nes tai padeda susidaryti įspūdį, kaip komisija galvoja, kaip mes turėtume sutikti globalizaciją. Turime kitą dokumentą apie socialinį E, socialinius aspektus. Globalizacija keičia mūsų gyvenimus, keičia e, mūsų gyvenimų e, greitį ir mums reikia spręsti globalizacijos klausimus. To proceso negalime nei sustabdyti, nei gražinti. ES turi um, elgtis laikydamasi savo pačių vertybių. Ir um, mes turime pasitelkti technologijas, technologinę pažangą, kad toliau siektume savo tikslų. Globalizacija yra nerimo šaltinis mūsų piliečiams, todėl svarbu spręsti šitą klausimą, kalbėti apie tai ir pasižiūrėti, kur mes galime pažaboti šitą reiškinį. Tai rodo, kad Europos ekonomika verslas, piliečiai turėtų e, gauti naudą iš globalizacijos. Žmonės gali keliauti ir gyventi įvairiuose šalyse, jie vienas su kitu bendrauja internetu, dalyjasi savo mintimis, kultūromis, patirtimis. Studentai gali mokytis geriausiuose universitetuose visame pasaulyje ir tai daryti internetu šalis gali gaminti daugiau turėdamos mažiau, nes jos gali specializuotis savo geriausiose srityse ir išnaudoti masto ekonomiką. Įmonės e, gali e, dalyvauti tarptautinėje rinkoje, o klientai pradeda mm, reikalauti aukštos kokybės prekių. Ne tik didelės įmonės, bet ir smulkus verslas mm, labai svarbu. 80 procentų Europos eksportuotojai yra smulkus verslas ir apie 80 e, milijardų, 80 Tos įmonės sukuria 40 e, tūkstančių 40 milijardų darbo, milijonų darbo vietų. Uh, Taip pat reikia uh, užtikrinti kvalifikuotos darbo jėgos uh, buvimą mūsų rinkoje. Taip pat labai svarbu pabrėžti, kad pati globalizacija e, nesukuria pralaimėjusių ar laimėjusių. Viskas priklauso nuo to, kaip tu suformuosi tą globalizaciją. Todėl svarbu, kad ES dirbtų kartu ir eitų e, globalizacijos linkme. Mes turime e, parengę dokumentą apie tai, kaip mes turime formuoti globalizaciją pagal savo vertybės ir laikytis taisyklių. E, yra didelė spraga tarp mažiau ir daugiau pažengusių regionų, tačiau vyriausybės turėjo užpildyti investuodami į švietimą, palaikydami reikiamą kvalifikuotos darbo jėgos e, buvimą rinkoje. Ir labai svarbu, kad mūsų visuomenė įsiugdytų didesnį atsparumą. Visų pirma, e, tai reiškia ir ekonominį aspektą. Tai yra, mūsų ekonomikos turi tapti konkurencingesnės globalioje rinkoje, nes e, tai yra pagrindas siekiant sukurti e, orės darbo vietas. Tačiau atsparumas turi ir vidinę dimenciją e, mūsų visuomenėse. Todėl mums reikia investicijų į švietimą ir e, įgūdžius mokymasis visą gyvenimą yra esminis dalyk, dalykas prieiga prie aukšto, aukštos kokybės švietimo. Yra priemonė, kuri padės paskirstyti turtą visuomenėje kol pas mus bus didžiuliai skirtumai švietimo kokybėje ir e, mokytojų rengimo srityje, mes nebusime pakankamai atsparus, mes negalėsime tikėtis tvarios ir teisingos visuomenės. Būtent todėl tai noriu pabrėžti, ypač kai kalbame apie mokytojų mokymus. Ir tai mane dabar Tai dabar, todėl aš dabar kalbėsiu apie įgūdžių temą. Praėjusią savaitę mes pradėjome naują, paskelbėme naują įgūdžių darbo tvarkę. Europos įgūdžių darbo tvarkė ir į ją mes norime įtraukti socialinius partnerius, pilietinę visuomenę, e, politikus, dirbti kartu ir gerinti mūsų e, įgūdžius, kompetenciją, atsižvelgiant į besikeičiančius darbo rinkos poreikius. E, labai svarbu užtikrinti, kad žmonės turėtų tinkamus įgūdžius ir e, svarbu, kad e, mes peržvelgtume netikėtus pokyčius, kurie vyksta greitai mūsų visuomenėje. Mes turime aprūpinti žmonės įgūdžiais, kad jie rastų reikiamą darbą. Tie žmonės, kurie įgauna reikiamus įgūdžius, gali greitai integruotis į visuomenę. E, įgūdžių darbo tvarkėje komisija yra pateikusi daug pasiūlymų, pavyzdžiui, pagerinti e, formuojamų įgūdžių kokybę arba padidinti jų matomumą, palyginamumą. Toliau aš norėčiau pakalbėti apie Europos e, socialinių teisių ramstį. Kalbant apie socialinės dimensijos apmąstymų dokumentą, kartu su juo mes patvirtiname so, e, socialinių įgūdžių e, darbo atvarkę. Mes manome, kad Europos integracija turi užtikrinti socialinę pažangą ir um, mūsų kvalifikuoti žmonės yra e, Europos, pilie, Europos ateities kertinis akmuo. Europa susidaro, Europa sudeda Europą sudaro um, ekologiškai mąstanti visuomenė. Uh, per pastarosius metus 30 procentų sumažėjo uh, užimtumo spraga tarp vyrų ir moterų. Ir mes uh, turime 230 milijonų žmonių dirbančių Europoje. Tai yra pats didžiausias skaičius per visą mm, egzistavimo laikotarpį. Tačiau mes turime daug iššūkių. Pavyzdžiui, greita skaitmenizacija ir mūsų visuomenės senėjimas. Ir jeigu nespręsime šito klausimo, tai mes e, galime dirbti nebeefektyviai, gali susidaryti rimti neligumai mūsų visuomenėje. Europos socialinių teisių ramstis e, siūlo politiką, kaip pagerinti užimtumo e, politiką Europoje ir kaip spręsti globalizacijos ir internacionalizacijos klausimus tos priemonės padės žmonėms rasti orų darbą ir būti atspariems pokyčiams. Nukreiptos investicijos į a, pažeidžiamų žmonių kategorijų socialinę a, įtraukti yra labai svarbu, turiuomenyje pažeidžiamus migrantus. Yra tokių valstybių narių, kurios priima šitą iššūkį ir nusprendžia, kaip jos reformuos savo socialinės apsaugos sistemą. Turime nepamiršti, kad tokia politika, kuri e, užtikrina išmokas visiems, reikalauja didelių vyriausybės investicijų ir jas galima finansuoti tik e, turint konkurencingą ekonomiką. Taigi dabar Europos semestras toliau liks labai svarbus svarbi priemonė siekiant įgyvendinti visus šitos principus. Ir tai bus paremta e, stipriu Europos e, semestros, semestro e, turiniu. Keli žodžius norėčiau tarti apie Europos semestrą. Šiais metais šaliai pritaikytos rekomendacijos daugiausia orientuotos į įtraukti. Neligybė ne tik skaldo mūsų visuomenę, tačiau neleidžia aukti mūsų ekonomikai ir darbo vietoms. Darbo vietų kūrimas keičiant darbo rinką ir produktų rinką yra labai svarbu. Tam reikalingos investicijos. Mes turime sukurti daugiau ir geresnių darbo vietų ir tai lieka mūsų prioritetas per ateinančius metus. Mes turime e, didinti darbuotojų kvalifikaciją, e, Tačiau nuolatiniai pokyčiai reikalauja įvairių reformų, prie, geresnės prieigos prie kokybiško švietimo ir e, galimybės mokytis visą gyvenimą. Šitos reformos didina darbuotojų užimtumo galimybės ir E, suteikia verslui kvalifikuotą ir produktyvę darbo e, vietą. Europos pil, e, gyventojai sensta ir tai yra papildomas spaudimas socialinės apsaugos sistemoms. Mūsų rekomendacijos reiškia, e, e, siūlo reformuoti sveikatos e, darbo e, rinkos sistemas. Mes turime mažinti ir skurdą ir e, mes turime numatyti minimal, minimales pajamas arba e, nedarbo schemas. Visą tai taip pat e, susiję su įvairių galimybių neligybė. Turime užtikrinti vienodą prieigą prie gero būsto, sveikatos apsaugos, vaiko priežiūros ir taip toliau. Suomijos vyriausybės e, programoje 2015 metais yra išdėstyti įvairūs būdai, kaip galima būtų pasitelkti socialinę, socialinio saugumo sistemą, reaguojant į pokyčius darbo rinkoje. Šitas eksperimentas e, taip pat padeda ištirti, kaip e, galima padidinti perkamąją galę tarp išmokų gavėjų. Ir Suomijos e, išmokų sistema šiuo metu apibrėžiama įvairių išmokų tarpusavio sąveika. Ir e, dėl to e, atsiranda pajamų trūkumas ypač tam, tarp tam tikrų grupių. Labai svarbu, kad visi būtų informuoti apie tokias schemas. Ponios ir ponai, komisija toliau e, orientuojasi į darbo mobilumą ir įvairias e, schemas. Ir dabar pačios valstybės narės turi priimti šitą iššūkį. Jeigu Europa nori e, gauti naudos iš skaitmeninio globalaus pasaulio, tai jai reikia daug galinčių piliečių. Thank <coughs> you. Dėkoju už jūsų įvadinį žodį. Koordinatorių keletą štai matau čia, bet gal šį kartą. Pradėkim iš karto nuo tų, kurie čia yra, tie, kombin, tie, tie koordinatoriai. Ir ponas Becker pirmas gauna žodį, o paskui ponas uh, e, Lešambu. Dėkoju, ponė pirmininkė, sako ponas Becker. Uh, E, taip pat galime pasakyti, kad džiaugiamės matydami, kad mūsų diskusija yra transliuojama ir kad daug ES piliečių tikriausiai žiūri šią mūsų diskusiją su ponu Katainenu. Mes štai kalbėjome apie tai, kad laikas kurti naują ES 27 metams. Mes manome, kad tas pareiškimas yra labai aiškus, kuris naujai socialiniai ekonominiai aplinkai kurti, mes esam EPP ir mes manome, kad mes norime pasakyti, kad labai svarbus yra ir valstybių subsidiarumo principas, toks yra mūsų supratimas. Daugeliui politikos, socialinės politikos sričių, kur gali iškilti iššūkių ateityje. Girdėjau, jūs kalbate apie globalizaciją taip pat. Europa be abejo turi likti viena vertus konkurencinga ir kita vertus, kaip jūs teisingai sakėte, turi imtis lyderystės vaidmens, e, pristatydama save kaip socialinę sąjungą taip pat. Švietimas, kvalifikacijos, įgūdžiai, kad žmonės galėtų rasti darbo, yra esminis dalykas, norint pasiekti, kad e, užimtumas būtų kuo didžiausias ES, ypač kalbant apie jaunus žmonės. Svarbu taip pat tinkamai mokyti mokytojus, dėstytojus, tai yra esminis elementas. Norėčiau užduoti trejata klausimų jums. Europos Sąjungos audito rūmų e, ataskaita rodo, kad rezultatai nebuvo labai geri, kalbant apie šias minėtas politikas ir atrodo, kad nelabai plataus užmojo siekia ir valstybių narių E, vyriausybės. Tai yra puikus projektas. E, taigi labai svarbu ne tik kaupti lėšas kovai su jaunimo nedarbu, bet e, paremti tinkamai jaunimo užimtumo iniciatyvą. Ar esate numatę kokių motivavimo priemonių, kad na, atvirai kalbant, kad būtų galima paspausti valstybių narių vyriausybės. Antras klausimas būtų susijęs su tuo, kad keičiasi darbo natūra, užimtumo natūra. Dabar tai jau vyksta. Mes nekalbam kažkokį tolimą horizontą, daug pasikeitimų yra mūsų dienų realybė. Tad ko galime tikėtis šią kryptim iš ES komisijos, kad būtų galima tinkamą ES lygmenių spręsti dabar susidariusias problemas, reaguoti pasikeitimus, ar turite kažkokių konkrečių siūlymų, ar yra jau koks nors darbų kalendorius numatytas. Mes kalbame, pažiūrėjau, apie skaitmeninės ekonomikos įsigalėjimą, kaip tai paveiks darbo rinką, kaip tai turės įtako socialiniai rinkai. Taigi socialinėme ramsė taip pat yra labai svarbių projektų. Ir Buvo pateikta 20 principų ir vienas teisėkros pasiūlymas dėl profesinio ir privataus gyvenimo geresnės pusiausvėros, tad klausimas būtų toks. Kokį, kokį teisinį statusą gali šis ramstis pasiekti, kokį jis jį turi ir ko galim tikėtis. Kad geriau galėtumėm suprasti tuos visus ketinimus. Ar šią linkme galite mums išdėstyti kokiu nors minčių. Na ir apibendrinamas norėčiau pasakyti, jog labai džiaugiuosi bendradarbiavimu e, su komisare Taisen. Nes e, manau, kad tai yra toks bendradarbiavimas, kurį verta atskirai paminėti, jis puikus. Ačiū. Pirmininkė, dėkoju. Pone e, Regner pavaduoja ponę Steinruk. Dėkoju. Dėkoju e, e, komisarė, vicepirmininkė, už jūsų labai gerai apmastytus žodžius. Um, e, jūs sakėte, kad mums reikia politinės galios, kurią mes galime pasitikėti tiek viduje, tiek išorėje. Mes irgi taip manome. ES yra taip, kad kiekviena šalis išgyveno krizę ir ekonomiškai yra pačios pačios sėkmingiausios, tai yra tos valstybės, kurios turi stiprią socialinę sistemą. Ir e, jos e, taip pat yra lankščios ir užtikrina saugumą. Mes turime tokią savoką vidaus rinka ir e, vis, visa tai reikalauja susimastyti. Lai, laisva priekyba yra labai svarbi, tačiau tuo pačiu metu mes E, turime įvardinti e, mokesčių teisę, socialinę teisę ir kitas e, sistemas, kurios visą sistemą skaldo, nes jos yra nevienodos. Ir būtent čia Europoje mes matome, kad didėja neligybė, nemažėja. Ir turite galvoti plačiai, kai kalbate apie socialinį ramstį. Taigi turiu dabar keletą klausimų jums. Jūs sakėte, e, yra e, mažėjęs skirtumai tarp vyrų ir moterų, tačiau e, nebūkite kuklus. Mes kalbame ne apie 60-osius metus. Dabar ES daug padariusi, kad visi šitie skirtumai būtų sumažinti. Mes esame taip pat parengę nemažai teisės aktų, pavyzdžiui, kovos su diskriminacija e, te, e, di, e, direktyva, kuri dėja dėl kažkokių priežasčių yra išaldyta. Dabar dėl padorių darbo vietų mes laukiame iš jūsų struktūros. Vis tokių žmonių bėga iš mūsų ir būtent komisijos užduotis yra užtikrinti, kad pirmiausia būtų kovojama su skurdu, kad būtų užtikrintos vaikų garantijos ir kad mes Taip pat e, turėtume e, ores darbo sąlygas ir kad mes turėtume tinkamą socialinę teisę, kurią galėtume spręsti įvairius klausimus. Mūsų Europos teisės aktuose turi būti kažkokia, kažkokios nuostatos, kurios e, tikrai atsižvelgtų į žmonių situaciją. Kitas mano klausimas, o kaip viskas atrodo su socialiniu draudimu? E, mes e, pastebėjome, kad jūs kalbate apie tai, jog yra įvairios, įvairius pasiūlymai, pavyzdžiui, komandiravimo direktyva ir paslaugų direktyva, tačiau visa tai susijęs su kitais aspektais. Labai svarbu, kad Europos lygmenių būtų daroma, daromi žingsniai žingsniai dėl socialinio draudimo. E, kodėl? Todėl, kad reikia galvoti plačiai, think big. Ir manau, kad e, taip, socialinis draudimas yra nacionalinė tema, tačiau būtent Europos komisija sakė, kad mes turime kartu kurti skaitmenę e, darbo atverkę. Tad klausimas yra Kodėl neturėti bendro socialinio draudimo e, sistemos, kur kiekvienas e, dirbantysis Europą galėtų būti patikrintas e, duomenų bazėje, bet kurioje valstybėje narėje, ar jis, yra, ar jis turi socialinį draudimą. Dabar mums labai trūksta kontrolės, tad aš turiu klausimą. Ką jūs planuojate šią linkmę? Jūs turite labai puikių antraščių, tačiau e, dabar per e, šitą teisėkuros laikotarpį svarbu pateikti tuos pasiūlymus, kurie būtų įgyvendinami, kurie sukurtų papildomos vertės visuomeniai. Ačiū. Thank you, Mr. Dėkoju. Kolega Kelvi Šambų, prašau. Labą dieną visiems ir ačiū, ponė pirmininkė. Pone Europos komisijos vicepirmininkė, pabandysiu trumpai, tik norėčiau grįžti prie jūsų kai kur išdėstytų minčių. Taigi, mūsų svarbiausias prioritetas yra kova su jaunimo nedarbu. Kai ši problema buvo iškelta, Kai kas mus kaltino, neva nieko naujo nesiūlome, nes tai ir, ir toliau tai yra prioritetas, bet tai dėja yra neišvengiama, taip jau yra. Mums reikia laiko, kad galėtume pasiekti čia išsikeltų tikslų. Šios dienos jaunimas yra ES ateitis, tai juk yra akivaizdu, to neišvengsime. Tad juos reikia mokyti, suteikti kvalifikacijos ir juos E, formuoti kaip piliečius, bet yra ir kitų dalykų - švietimo, profesinio mokymo. Ir čia mes bandome visi kartu dirbti, siekti tam tikrų tikslų ir manau, kad Europos komisija čia dar savo pastangas turės sustiprinti. Bet tai yra ilgalaikis ar vidutinio laiko tarpio sprendimų regulau, reikalaujantis klausimas. Ir manau, kad tie sprendimai bus rasti. Tačiau jaunimo nedarbas E, dabar yra kartu ir realybė. Žmonės yra tarytum išstumti iš visuomenės. Jie negali joje funkcionuoti. Tai ypatingai liečia kai kuriuos Europos regionus. Kiti ES regionai ne visada supranta, kokio skubumo, kokio masto yra ši problema. Tad kovoti su jaunimo nedarbu, padėti jauniems žmonėms, kurie nesimoko, nedirba, yra ypatingai skubu. Tam reikalinga, ko gero, gyveninti tam tikras ekonominės politikas. Turime siekti daug platesnių užmojo tikslų, kalbant apie Europos semestrą. Kai kalbame apie investicijas, turime kalbėti apie tokias, kurios kurių graža bus aiški, kalbant apie užimtumą, kalbant apie jaunimo integraciją. Taip pat galima pagalvoti apie uh, E, fiskalinės paskatas. Galima pagalvoti apie teisingesnį turto perskirstimą, apie darbo vietų kūrimą. Ypač ten, kur jaunimo nedarbas yra didžiausias. Kitas dalykas. Jūs kalbėjote apie socialinį ramstį. Lyg tai būtų kažkoks naujas ES projektas. Na taip, manau, kad e, Europos parlamentas yra suteikęs reikiamą pagrindą dirbti prie šio klausimo. Tačiau vėlgi socialinis ramstis yra vidutinės trukmės laikotarpio tikslas. Tai nėra skirta kovoti su neligybė kovoti su neligybė galima tinkamos ekonominės politikos būdu. Daugeliu atveju reikia užtikrinti, kad jeigu esi ES pilietis, tai tavim minimaliai pasirūpinam. Tai turėtų būti taip pat ir rūpestis dėl žmonių tam tikro socialinio statuso. Turime nepamiršti migrantų, perkeltųjų asmenų, socialinės anglaudos trūkumo, nes tai turi įtakos darbo rinkai. Visa tai išspręsta bus tada, kai turėsime minimalę tam tikrą socialinę bazę. Dėl to, kad būsim, kad būsim ES piliečiai, dėl to, kad būsim dirbę prie šio klausimų. E, ir jeigu tas, ta neligybės klausimas susietum su tuo, ką minėjom, man kyla štai toks klausimas, į kurį pavadysiu pateikti e, atsakymą, ką Europa gali daryti. O būtent kovoti su neligybė yra būtina ir užtikrinti tam tikras bazinės teisės visiems. Svarbu, kad būtų užtikrintas Europos finansinis solidarumas. E, negalima, aišku, sakyti, kad gynybai fondo nereikia ar bankams gelbėti fondas nereikalingas. E, to reikia, be abejo. Tačiau taip pat turėtų būti ir fondas, kuris e, teikia tam tikras garantijas bedarbystės atveju visiems ir kiekvienam. Ir dar, ko gero ne visiems patiks, ką pasakysiu, bet noriu būti nuoširdus. Subsidiarumo principas negali būti minimas kaip svarbiausias dalykas tam, kad būtų galima pateisinti neligybę. Taigi kreipkitės į savo juridės tarnybas, galėčiau pasakyti valstybėms narėms nes gana, kad Europa yra ta erdvė, kur tiek daug yra tos neligybės, būtina tą klausimą išspręsti. Na ir turiu techninį klausimą. Basic income, jūs angliškai štai tokį terminą paminėjot. Aš maniau, kad jūs turėjote omeny minimales pajamas, ar ne? Prie to einama pamažu atskirais etapais. E, kiekvienas turėtų turėti minimales pajamas. Arba, pavyzdžiui, galėtume kalbėti ir apie universalias pajamas. Tai yra brangesnis projektas, ko gero prie to prieisim, bet ateityje. Tačiau minimalios pajamos Europoje yra tas dalykas, kuris turėtų atsirasti nedelsiamai, man atrodo, ne? Dėkoju. Gal norėtų pasisakyti kolegė Kari? Dėkoju. Ačiū, kad atvykote į mūsų posėdį. Norėčiau tarti žodį apie socialinių teisių ramstį. Kodėl? Todėl, kad e, įdomu pamatyti, kaip tas ramstis e, e, dera su Europos semestru, kokia jo ten vieta. Ar stiprėja, pavyzdžiui, neligybė, kalbant apie vaikų skurdą, apie galimybės rasti darbą. Dabar, man atrodo, laikas užsimti socialinių teisių ramščių. Ir tas socialinių teisų ramstis turėtų būti laikomas svarbesnių už ekonominį ramstį, nes čia yra tam tikras prieštaravimas. Jūs sakote, kad jie svarbus abu tie ramšiai, bet kartais nutinka taip, kad tie, tie ramšiai abu kertasi tarpusą Europos semestras ir, ir panašiai. Tai kaip jūs ketintumėte spręsti šį klausimą, ką pasiūlytumėte? Turiu kitą klausimą. Uh, Dabar mes kalbame apie 20 principų, bet sulaukime tik vieno teisėkūros siūlymo. Ar Europos komisija mano, kad pateiks kitų siūlymų? Profesinės sąjungos pateikė siūlymą pasirašyti socialinį protokolą, kur būtų užfiksuotos darbuotojų teisės, kurios būtų svarbesnės už darbo rinkos taisyklės. Kol kas viskas veikia atvirkščiai. Ir profesinių sąjungų judėjimas to prašo jau seniai. O ką apie tai mano Europos komisija dėl to protokolų, dėl tos hartijos? Na ir galiausiai dar turiu klausimą dėl dalymosi ekonomikos. Ar turite naujų kokiu nors iniciatyvų, kad būtų galima kalbėti apie darbuotojų teisės e, dalymosi ekonomikos kontekste? Dabar sakoma, kad žmogus nebėra darbuotojas, jis yra savo darbo vietą sukūręs asmo, bet juk jų teisės taip pat svarbu saugoti. Ar galime laukti iš Europos komisijos e, iniciatyvų dėl šio tipo ekonomikos? Ačiū, kolegė Ribero. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponė vicepirmininkė, sveiki atvykę mūsų posėdį. Puiku, kad atvykote ir norėčiau pasakyti štai ką. galima turėti vilties išgirdus jūsų įvadinę kalbą. Nes jūsų tas pasisakymas buvo labai humanistinis, sutelktas į žmonės pirmiausia. Būna, aišku, įvairių krizių, šiuo atveju tenka kalbėti apie ES identiteto krizę, jos galėjome išvengti, jeigu politika būtų tarnavusi žmonėms, bet taip pat, jeigu piliečiai būtų buvę nuolat informuoti, kad jie yra ES dalis ir kad ES tai yra visi jos piliečiai pirmiausia. Būtent e, šią linkme bus nukreiptas ir mano klausimas jums. Mes savo komitetuose dirbame ir horizontaliai dirbame štai prie kokio klausimo. Socialinė ir ekonominė dimencija, bent jau aš stengiuosi, kad būtų traktuojamos vienodai. Tačiau reikia suprasti, kad didžioji šių politikų dalis dėja nepasiekia ES piliečių. Ir kai jau juos pasiekia, labai dažnai jie net nežino, kad tai yra ES politika. Aš žinau, kad tai nėra e, išimtinė Europos komisijos atsakomybės rytis. E, dažnai nacionalinės vyriausybės čia taip pat vaidina tam tikrą vaidmenį. Kaip sakė buvęs Europos komisijos pirmininkas Baroso, e, labai e, mielai valstybės narės prisima nuopelnus visus, tai kas gerai vyksta Europos Sąjungoje, o kas problemiška, sakoma, kad tai yra dėl Bruselio kalties. Briuselis yra kažkas e, labai abstraktaus žmonėms, jie net nežino gerai, kas tai yra. Tad mums e, tenka atsakomybė pakeisti tą situaciją, o tam reikia piliečius informuoti apie kiekvieną ES politiką. Nes ji pirmiausia yra skirta žmonėms. Žmonės turi žinot, kad ES e, yra sukurta piliečių labui ir veikia piliečių labui. Pavyzdžiui, bendroji žemės ūkio politika. Ūkininkai turi suprasti, kad šiandien gaunama parama yra skiriama ne nacionalinės vyriausybės, kad ta parama jiems yra skirta iš ES lėšų. E, pagalba nedarbo atveju E, jaunimui pagalbą. Jeigu, pavyzdžiui, koks nors stažuotojas gauna pagalbą, jaunas žmogus, jis turi žinoti, kad tą pagalbą jums skiria Europos Sąjunga. Negalime tos informacijos atsakomybės palikti tik valstybėms narėms, nes jos ir toliau gali būti gundomas elgtis taip pat, prisimti savo nuopelnus ir problemas permesti Briuseliui. Tad aš manau, kad būtent e, vis tai piliečiai supras, kad jie yra visi ES dalis. Jeigu to informavimo nebus, Tad ir toliau visi peiksta abstraktų Briuselį, apie kurį nieko doro nežino. Na ir apibendrindama. Norėčiau pakalbėti apie antrąją dimenciją - informavimą. Turime vidaus Europą, kuri kartais būna užmiršta, palikta. Į Portugaliją štai nuvyko ponas vicepirmininkas. Ir jūsų solidarumo žodžiai Portugalų atžvilgių, pareiškiant užuojautą dėl gaisro ten įvykusio, labai sušildė širdį daugeliui, e, nes gaisras buvo didžiulis, žuvo žmonės. Norėjau padėkoti Jums už Jūsų gražius žodžius, už padrasinančių žodžius, tačiau reikia nepamiršti, kad tie žmonės gyvena ES viduje, Ir kiekvienas yra svarbus, juk kai pateiksime daugiametę finansinę programą, nes dabar jį yra rengiama, tai reikėtų, kad tos priemonės siūlomos apimtų kiekvieną žmogų. Kai Europos komisija siūlo tas operacinės programas, Europos Sąjunga turėtų būtent pirmiausia kreipti dėmesį tuos žmonės, kad labiausiai pažeidžiamoms zonoms būtų skiriamos didžiausios lėšos, kad jų gautų pamirštos zonos, ultraperiferinės zonos, nes jeigu to nebus, na, nepavyks kitaip įveikti neligybės ES, kai kalbam apie sanglaudos politiką. E, turime į visą tai atsižvelgti. Būtent dėl to kreipiuosi labai ryštingai į jūs ragindama, kad renkiant e, kitą Europos semestrą, naują daugiametę finansinę programą, e, būtų į tai atsižvelgta. Mes nepasieksim piliečių, jei neturėsim tokių politikų, kurios atsiliepia į piliečių poreikius ir kurios stiprina sanglautos politiką. Dėkui. Dėkuoju, Avi Lopės. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti komisijos vicepirmininkui už jo pranešimą, kuriame jis išdėstė savo uh, matymą ir aš daugam pritariu e, tam, ką jisai sakė. E, Europa dabar e, turi šansą vėl atsistoti ant kojų. Mes išgyvename sudėtingus laikus, praeitais metais. Čia kalba sukasi dabar ir apie mūsų atsakomybę. Mes turime nusiųsti pasauliui aišku signalą dėl prekybos taisyklių, dėl pasaulinės sistemos funkcionavimo. Jeigu mes neginsime šitų dalykų, tai niekas kitas už mus to nepadarys. Ir mes taip pat turime klausti savo piliečių, ko nori tie e, piliečiai. Aš asmeniškai manau, kad piliečiai nori, kad ES veiktų veiksmingiau, nes pastaraisiais metais ES neveikia veiksmingai. Buvo laikotarpių anksčiau, kai ES pasirodė iš teigiamas pusės, tačiau pastaraisiais metais buvo daug įvairių trukdžių šito lygmenių. Susidurėme su e, euro problemomis, susidurėme su įvairiomis krizėmis ir e, tai turi būti sprendžiama. Mes norime taip pat teisingesnės ES, todėl kad neligybė yra iš tikrųjų e, labai jinai labai blogai veikia mūsų piliečių gyvenimą. Mes e, turime nuraminti piliečius, piliečiai yra sunerime, turime atsakyti jų klausimus ir e, turime taip pat paaiškinti jiems, e, kaip yra su globalizacija, jie taip pat čia turi daug šito klausimo, daug nuogastavimo. Turime uh, siekti stipresnės ir įtakingesnės ES tiek jos viduje, tiek už jos ribų. Kalbant apie institucinę darbo tvarkę, mūsų frakcija turi nemažai minčių šituo klausimu ir mes išdėstysime jas e, artimiausiais mėnesiais socialinis ramstis e, yra labai svarbus dalykas. Mes turime pageidavimų sąrašą gerų ketinimų sąrašą, kurį, e, kurio idėjas reikėtų tinkamai įgyvendinti valstybėse narėse. Mes e, prit, pritarėme socialinio ramščio pagrindinėms mintims, tačiau reikia teisėkuros stiprių priemonių, kad jos būtų įgyvendintos, o laiko yra nedaug. Mes e, taip pat E, kaip frakcija pasisakome už darbo sąlygų, komandiravimo direktyvą, nes dėl, to, dėl tų dalykų taip pat kyla labai daug nuogastavimo. Jaunimo garantijos tai yra eksperimentinis projektas, kurį gyvena komisija, tai buvo parlamento iniciatyva iškeltas, e, iškelta iniciatyva. Jaunimo padėtis taip pat kelia mums nerimą ir čia reikia taip pat konkrečių veiksmų. Trečias e, dalykas, kaip mes pasieksime tinkamą pusiausvyrą Europos semestro kontekste, ypač makroekonomikos požiūrių. Tai yra pagrindinis Europos semestro e, klausimas. Ir kaip šitame kontekste įtvirtinsime socialinį e, E, ramsti. Komisija taip pat dirba šituo klausimu. Mes dabar rengiame ir kitus rodiklius, kurie e, bus taikomi Europos semestrui. Ir toliau ketvirtas pasiūlymas, kaip mes sprendžiame socialinės atskirties, neligybės ir skurdo keliamas problemas. Pastaraisiais metais daug įvairių pasiūlymų buvo pateikta, pavyzdžiui, pasiūlymas dėl minimalių pajamų schemos, dėl fondo e, bedarbiams remti sukūrimą, taip pat e, žalioji komisijos knyga dėl neligybės yra parengta, bet mums liko tik tai dviejie metai ir mes turim pradėti gyvendinti tas geras mintis, o truputį, nes antraip mes ateityje susidursime su rimtomis problemomis. Turiu dar du užsirašysius kolegas, ar jūs išklausysite jų klausimą ir paskui atsakysite. Gerai, tada pane Kuneva. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti vice pirmininkui Katainen už tai, kad e, sutiko dalyvauti mūsų posėdį ir pasikeisti mintimis. Mes bandome išsiaiškinti, kaip atrodys jūsų busimųjų darbų darbo tvarkė. Mes suprantame, kad e, užimtumas yra jums labai svarbus e, dalykas. Taip pat jaunimo iniciatyva. Žinome, kad taryboje šitas klausimas yra nagrinėjamas. Lėšos e, skiriamos užimtumo problemam spręsti turėtų būti, turi būti išskaičiuojamas iš deficito e, apskaitos pagal stabilumo faktą. Tai turėtų leisti skatinti e, užimtumą po to, kai buvo tam tikro laikotarpį taikytos griežtos ekonominės priemonės ir galbūt tai galėtų leisti kovoti veiksmingiau su skurdu. Kaip mes turėtume organizuoti e, savo darbą Europos lygmenių, kad e, tarp, kad galėtume e, užtikrinti tiesioginį, tiesioginę sąsąją su e, tais, kuriems reikia e, pagalbos ir kad išvengtume tarpininkaujančių institucijų ir organizacijų šiame procese kaip Europos komisijos atstovas, ar jūs paremsite iniciatyvas, kurios buvo iškeltos šioje platmeje? Dėkuoju, ponas Ots. Dėkuoju, pane pirmininkė. Norėčiau padėkoti komisijos e, vicepirmininku už tai, kad jis lankosi čia, taip pat padėkoti šio posėdžio organizatoriams už tai, kad jis buvo pakviestas. Jūs pasakėte daug gražių žodžių ir prasmingų žodžių. Tad e, ir vidaus iššūkiai, ir išorės iššūkiai turėtų mus e, vienyti labiau nei bet kada e, Europa dabar patruputį nugali krizę ir galvoja apie ateities kūrimą. Tačiau, e, aišku, labai svarbu, kad visos tos išsakytos mintis ir gražų žodžiai taptų realybę. Ir e, kad būtų pereita prie konkrečių veiksmų. Galbūt mano klausimas yra grinai retorinis, bet e, aš pateiksiu e, tą klausimą jums, ponia vicepirmininkė. Ar e, išoriniai iššūkiai iš tikrųjų vienyje Europą. Ar, e, pavyzdžiui, e, transporto sektoriuje e, ar, ar kitose sektoriuose dviejų greičių Europos koncepcija, ar iš tikrųjų tai mus vienyje. Toliau E, energetikos ar bendros žemės ūkio politikos e, sektoriai, tiesioginės išmokos, jų sumažėjimas, sumažinimas e, vidurio ir rytų Europos žemdirbiams arba Nord Stream. Ar šitie dalykai tikrai mus vienyje? Galbūt ne vienyje, galbūt priešingai jie skaldo mus. Mes e, siekiame santarvės, e, būdami pakankamai e, įvairialypiai. Ar tai padeda mums siekti to tikslo? Toliau socialinis ramstis, subsidiarumo principas reiškia, kad valstybės narės turi būti atsakingos už socialinę ir užimtumo politiką. Taip, Europos Sąjunga pasisako už žmogiškojo kapitalo remimą, už darbuotojų apsaugą ir atitinkamus teisės aktus. Taip, mums reikia visų šitų dalykų tam, kad e, sustiprintume ES ekonomikos konkurencingumą. Tačiau uh, Jeigu mes pernelyg kišimės į tuos sektorius, tai gali būti neproduktyvu, nekonstruktyvu. Todėl aš norėčiau pabrėžti, jog čia turime siekti tinkamos pusiausviros. Europos integracija per, saucelį, per socialinę pažangą taip, tačiau reikia, kad būtų užtikrinama tinkama pusiausvira. Globalizacija Aišku, globalizacija atveria galimybių, tačiau taip pat kelia ir tam tikrų pavojų. Dabar mes matome, kad e, dėl globalizacijos kai kas laimė, o kai kas ir pralaimė. Ir matome, kad e, vyrauja ir diktuoja didelės tarptautinės įmonės. Ir e, tuomet manome, kad vyksta tam tikras evoliucijos procesas, kur išgyvena stiprieji Reikia, kad e, gražus žodžiai ir pažadai šiame kontekste būtų lydimi konkrečių veiksmų. Nes Europa negali tapti čia dviejų greičių Europą šioje srityje. Dėkoju, ponė Hots, o dabar žodis ponui vicepirmininkui. Jums buvo pateikta daug klausimų, bet jūs, aišku, sugebėsite juos visus e, atsakyti. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš e, pabandysiu apibendrinti e, atsakymus į pateiktus klausimus. Aš galbūt negalėsiu atsakyti į kiekvieną atskirai paimtą klausimą. E, mano kolegė Marijan Tysen galbūt tiksliau atsakytų negu aš į kai kuriuos pateiktus klausimus, bet aš pabandysiu. Dabar pradėsiu nuo globalizacijos aspekto. Kai kuriuose valstybėse ne tik tai Šiaurės Europoje, bet ir kitur yra manoma, kad globalizacija toks dalykas, yra toks dalykas, dėl kurio kai kas laimė, kai kas pralaimė. Aišku, čia reikėtų kai kurių e, konkrečių pavyzdžių. Europos Sąjunga įeina į labiausiai išsivyščiusių e, valstybių E, ir pasaulio regionų skaičių. Pavyzdžiui, Švedija ES yra puikus e, pavyzdys, rodantis, jog e, socialinė gerovė, socialinė įtrauktis ir, ir, ir visuomenės gerovė yra suvokiame kaip vienas paketas, kaip be šitų dalykų Švedija nebūtų konkurencinga išorinė, išorinis konkurencingumas nebūtų užtikrinamas tinkamai ir mūsų įmonės negalėtų atsilaikyti prieš kitų valstybių įmonių e, konkurencijoje. Būtent e, todėl tie gerovės valstybės e, pavyzdžiai, mano nuomonė, pakankamai aiškiai rodo, jog globalizacija neskaldo valstybių. Viskas priklauso nuo to, kaip e, valstybės narės panaudoja iš globalizacijos gautas pajamas. Švedija yra visiškai atvira globaliai ekonomikai ir tuo pat metu užtikrina vieną iš e, labiausiai apsaugotus gerovės valstybių, socialiai apsaugotų. Būtent todėl aš e, tikiuosi, kad e, politikai sutelks savo dėmesį ties realiamis problemomis, užuot e, kaltinę globalizacijos e, kontekste kylančios, kylančios neigiamas aspektus. Aišku, kita vertus yra Taip pat turime suprasti, jog globalizacijos sąlygomis kai kurios įmonės negali e, atsilaikyti ir išgyventi, bet šiame kontekste mes turime galvoti apie investicijas į ateitį. Ir gerovės valstybės tikslas yra sustiprinti um, gebėjimą atsilaikyti uh, žmonės gali prisitaikyti, gali būti kūrybingi ir jie gali savo pastangomis apibrėžti ateities kontūrus, užuot, užuot likę pasiveis stebėtojais. Tad mes turime kurti dinamišką visuomenę ir eiti prie tokios visuomenės nuo stagnuojančios visuomenės, prie dinamiškos ir galvoti apie ateitį. Ar mes išliksime susivienyje, susitelkę ar ne, aišku, pol politinių požiūrių e, bus skirtumų tarp valstybių narių ir tarp įvairių politinių e, jėgų, bet, bet kuriuo atveju mes dabar esame vieningesni negu anksčiau. E, pabėgėlių krizė kelia tam tikrų problemų. Tai, kas siūlo Europos komisija, remiasi vertybėmis. Mes norime E, padėti žmonėms, galvojame apie žmogaus gyvenimą ir mes manome, kad e, remdamės vertybėmis turime pasidalyti atsakomybę. Pagrindinės teisės yra asmeninės svarbos klausimas taip pat. Dabar jie prasidėjo tokie laikai ir aš asmeniškai niekuomet nemaniau, kad ES žengs atgal e, pagrindinių teisų srityje. Aš manau, kad tokie laikai jau yra praėję, bet vis dėlto mes konstatuojam, kad yra tam tikro e, regreso šito požiūriu. Dabar iškyla konkrečios problemos. Jeigu mes netikime teisinės valstybės principais, tai tuomet mes nieko negalėsim padaryti, ne, negalim padaryti. Europos Sąjunga yra vertybių sąjunga ir net jeigu mes galime vairiai interpretuoti teisinės valstybės savoką, vis dėlto visa tai yra pakankamai, pakankamai paprastas dalykas. Mes uh, turim uh, e, valstybę rekomendacijas pateiktas e, valstybėms narėms dėl teisinės valstybės įtvirtinimo praktikos. Toliau e, užimtumo schema. Tai yra susiję su švietimo problematika. Ir mes konstatuojame, jog kai kuriuose valstybėse yra daugiau problemų negu kai kuriuose kitose valstybėse. E, ES bando tinkamai paskirstyti finansinės e, lėšas tam, kad valstybėms narėms būtų tinkamai padedama daryti pažangą ir pasiremti gerąją kitų valstybių praktiką, užtikrinant jaunimo e, garantijas. Mes girdime ir kritiškai nusiteikusių balsų ir bandome į tai taip pat atsižvelgti, padėdami valstybėms jaunimo garantijos rytyje. Kai kuriuose valstybėse e, tai e, duoda rezultatų. Pavyzdžiui, Ispanijoje jaunimo garantijų iniciatyva sukėlė tam tikrus e, pokyčius užimtumo politikoje ir e, jaunimas tuo būdu gali optimaliau pasinaudoti užimtumo politiką. Ir mes matom, kad ten įvyko net kai kurių struktūrinių e, pokyčių. Ir čia kokybiniai aspektai yra svarbesni netgi negu finansiniai e, aspektai. E, jeigu variklis neveikia tinkamai, tai kiek jūs bepiltumėte kūrą, jis vis tiek e, tinkamai e, neveiks. Ir e, čia svarbu struktūriniai jaunimo garantijų užtikrinimo aspektai. Ir dabar dėl to pereinu prie švietimo aspektų, kurie yra susiję su šia problematika. Aš jau esu sakęs e, anksčiau, e, jog jeigu aš būčiau diktatorius Europoje, tai pirmas dalykas, kurį padaryčiau, būtų švietimo reformos įgyvendinimas valstybėse narėse, taip, kad e, ta reforma e, padėtų pasistumėti į priekį ES, nes tai yra esminės svarbos klausimas, tai labai svarbu ir jaunimui, tai e, labai svarbu ir socialiniam teisingumui. Kalbant apie kaimo vietovės, ponė Ribeiro patikė klausimą šitą temą. Aišku, mes galime e, gerinti socialinę infrastruktūrą, bet taip pat ir gyvenimo kokybę e, kaimo vietovėse. Mes konstatuojame, kai kuriuose kaimo vietovėse švietimo kokybė yra prastesnė negu uh, E, miestuose, tačiau tam nėra jokių priežasčių ir teoriškai e, tas lygis turėtų būti e, toks pat. Ir kaimo vietovėse visi yra pasirengę tai užtikrinti, tačiau realiai tai nėra dėja užtikrinama. Aš kaip komisijos narys norėčiau sieti E, švietimo rekomendacijas su e, e, valstybėms narėms skiriamomis specifinėmis rekomendacijomis. Yra daug valstybių, kurios susiduria su iššūkiais ir kai kada struktūriniai pokyčiai tam, kad jie būtų užtikrinami, reikia daug laiko. Bet jeigu pažvelgtume į Estiją ir Portugaliją, šios dvi valstybės vis dėlto pasiekė, kad palyginus per trumpą laikotarpį, per trejus metus, švietimo padėtis pagerėjo gana e, smarkiai. E, Estija galbūt dabar yra valstybė numeris vienas šito požiūriu, Portugalija taip pat padarė e, didelę pažangą. Aš e, Nesakau, kad tose valstybėse jau nieko nebereikia daryti, bet aš noriu sakyti, kad net ir per trumpą laikotarpį, jeigu jūs dirbat konstruktyviai susitelkę, tai galite pasiekti gerų rezultatų. Tai yra esminis svarbus klausimas lygybės užtikrinimui, konkurencingumą užtikrinimui ir socialinio teisingumo užtikrinimui. Ir tai juo svarbiau, kad mes turime dabar prisitaikyti prie skaitmeninės epochos reikalavimų. Toliau e, Europos semestras ir socialinis ramstis. Kaip jūs žinote, socialinio ramščio tikslas yra numatyti principus, kuriais remiasi socialinė, e, socialinis teisingumas, lygybė darbo rinkoje. Ir čia taip pat e, yra specifinės rekomendacijos valstybėms, todėl kad e, vienas modelis netinka visiems, todėl kad e, paslaugų sektoriuje, socialinės rūpybos sektoriuje yra labai daug skirtumų tarp valstybių narių. Taip pat tas pats pasakytina apie profsąjungų vaidmenį ar darbo rinkoje taikomas praktikas. Todėl čia mes turime remtis tam tikrais esminiais e, principais, įgyvendindami Europos semestro procesą. Pane Kari pateikė klausimą dėl socialinio ramšio prieštaravimo su uh, Europos semestru. Aišku, galime galvoti, kurios e, specifinės valstybėms skirtos rekomendacijos yra svarbesnės, o kurios mažiau svarbios. Tačiau čia neturime žiūrėti į tos dalykus tik tai kaip į juodus ar baltus. Portugalija buvo atsidūrus labai sunkioje ekonominėje padėtyje, bet tuo pat metu e, jinai sugebėjo įgyvendinti švietimo reformas, kurios dabar atneša vaisių. Todėl e, e, tuo metu socialinio ramščio struktūra buvo kitokia, negu yra dabar. Aš noriu pasakyti, kad jeigu e, yra susitelkiama ties socialiniai trauktimi, konkurencingumu, socialinių paslaugų kokybę, jų užtikrinimu, o švietimas yra susijęs su tais dalykais, tai tuomet šitie dalykai nebūtinai prieštarauja, e, prieštarauja griežtai mokesčių politikai, kurią turėjo taikyti Portugalija prieš e, keletą metų. Toliau e, teisinės valstybės principai. Tie principai turi, gali, gali būti per Europos semestrą paverčiami konkrečiais veiksmais ir į, į tai gali atvesti taip pat specifinės e, valstybėms skirtos rekomendacijos. Toliau žiedinė ekonomika. Čia aš nemanau, kad e, turėtų kilti didesnių problemų, todėl kad e, visi turėtų taikyti čia tas pačias, tos pačius reikalavimus, tas pačias prievalės, tas pačias teisės. Aišku, čia gali būti tam tikrų e, skirtumų, bet prieš metus laiko, kuomet kalbėjome apie dalymąsi ekonomiką, mes bandėme e, E, nagrinėti šitos aspektus ir taip pat nu, nusprendėme, kad čia nėra vienin, vienintelio e, taikytino modelio, pavyzdžiui, kalbant apie Uber ir kitas panašias platformas, apie žmonės, kurie, pavyzdžiui, nuomoja ką nors, ar jie yra darbdaviai ar darbuotojai šiame kontekste. Tad, e, kaip, kaip suprantate, mes negalime darbo teisės kurti dalymus ekonomikai, todėl kad čia realijos yra absoliučiai kitokios. Kalbant apie minimales pajamas. Tai yra sudėtingas klausimas. Minimalių pajamų užtikrinimas turi užtikrinti minimalę, minimalų atlyginimą ir minimalę socialinę rūpybą. Mes e, neturime kol kas e, galimybės Europos lygmenių įtvirtinti, įtvirtinti e, minimalaus atlyginimo, bet minimalios pajamos yra minimos Europos semestro kontekste ir mes esame identifikavę dešimt valstybių, jeigu gerai atsimenu, šiais metais, kur šitas klausimas yra keliamas ir mes pasiūlėme toms valstybėms spręsti tą problemą, todėl kad toms valstybėms iškyla e, socialinių, struktūrinių problemų. Kartais e, už, užimtumo užtikrinimo schemos ar, ar kitos socialinės schemos uh, yra e, apibrėžiamas labai skirtingai valstybėse narėse. Tačiau komisija dabar bando daug, struk... daug tiksliau identifikuoti e, socia... struktūrinės problemas socialinėme sektoriuje valstybėse narėse ir teikti tinkamas rekomendacijas. Man atrodo, kad baigėsi mums skirtas laikas. Pane Kuneva klausė dėl užimtumo politikos e, išlaidų iš minusavimo iš e, stabilumo pakto. E, mes esame šitų aspektų diskutavę, kalbėdami apie investicijas. Ar investicijos turėtų būti taip išskaičiuotos? Ir prieš metus ar prieš porą metų buvo diskusijų dėl karinio išlaido, ar jos turėtų būti įtrauktos ar ne. Aš asmeniškai manau, kad visos išlaidos turėtų, būti, turėtų atsispindėti m, mm, apskaitoje. Nes jeigu yra deficitas, tai turi būti aišku, kaip, kaip jisai e, susidaro. Jeigu visos socialinės išlaidos bus e, išskaičiuotos, o tai sudaro daugelį valstybių narių 60 procentų biudžeto, tai e, tik tai 40 procentų tada bus įskaičiuojama pagal stabilumo paktą aišku, dėl e, sužimtimu e, susijusių išlaidų skaičiavimo. Tai e, pati, aišku, pati akivaizdžiausia dalis išlaidų čia būtų tiesiogiai susijusios su užimtumo politika išlaidos. O kaip su švietimo išlaidomis? Ar jos e, e įeina ar ne? Arba e, bedarbių pašalpų e, schema arba investicijos. Tačiau nėra paprastas klausimas. Jisai sunkiai sprendžiamas ne tik tai techninių požiūrių, bet ir e, tuo pat metu, kai mes sprendžiam socialinių iššūkių problemą, e, užimtumo problemas, mes turime užtikrinti ir sveiką finansų sektorių. Man atrodo, kad aš atsakiau į didžiąją dalį klausimų. Galbūt dar vienas aspektas, grįžtų prie švietimo aspekto, prie švietimo sektoriaus. Kartais būna, kartais būna malonu, kad net ir e, komisijos nariams pavyksta įgyvendinti kai kurias e, mintis prieš e, keletą e, metų mes atskleidėme švietimo komunikato turinį. Ir čia esame iškėlę kai kurių idėjų, pagal kurias e, kai kuriuose valstybėse norima pagerinti mokytojų, dėstytojų lygį ir komisija gali suteikti techninę pagalbą valstybėms narėms, analizuodamas stipresias ar silpnasias tų valstybių pusės tame sektoriuje ir gali rekomenduoti, kas turėtų būti padaryta ir kokia geroji praktika galėtų būti įgyvendinta. Ir dabar šitie dalykai jau yra mūsų nuolat naudojamų priemonių sąraše. Ir e, jūs galite nusiųsti signalą savo vyriausybėms, jog e, yra tos priemonės parengtos ir e, jog valstybės e, gali jomis naudotis ar skait, skaitmeninio mokymo srityje, ar profesinio mokymo srityse, ar, ar, ar, ar kitais aspektais. Dėkuoju. Ir e, e, dabar. E, E, linkiu gero lygėdienio, kad šiaurės valstybėse tai yra svarbi, svarbus laikotarpis. Dėkoju už Jūsų e, įvadą. Mes e, dabar kuriame naują ES 27 valstybių narių ES iš 27 valstybių narių. Ir mes tarytume, e, pradedame iš naujo, nors ES jau esame sukūrę. Taigi dėkoju Jums už Jūsų laiką, už Jūsų e, naujus klausimus, tačiau taip pat ir atiduotus ir duotus atsakymus. Ačiū.